Nosios kortelės procedūrą klausimus galite užduoti tiek elektroniškai, tiek pakeldami e, ranką arba pačią mėlyną kortelę. Jų kortelių rasite prie įėjimo. Na, komisaras perėjo į kitą salės pusę ir užėmė komisijos atstovų vietą ir dabar galės pradėti mūsų diskusiją šiuo klausimu. Mr. President, honorable members. Pane pirmininkė, gerbėjai Europos parlamento nariai, aš tikrai esu jums dėkingas už šią galimybę kartu su jumis aptarti artimų rytų taikos planą. Šis klausimas yra nepaprastai svarbus. Strategiškai. Pirmiausia. Per nelik ilgai mes stebime, kaip vyksta konfliktas artimuosius rytuose dėl kurio kenčia kelios e, palestiniečių ir izraeliečių kartos iš eilės. Ir situacija blogėja. Da, terorizmas, e, neapykantos kurstimas, e, da, smurtas ir besitėsiančios okupacijos padariniai. Visi šie veiksniai sugriovė viltį abiejose pusėse ir dviejų valstybių sprendimo gyvybingumą. Jau kuris laikas nedaroma jokios pažangos siekiant tai spręsti konfliktą. Kaip tik atvirkščiai, kaip neseniai man buvo pasakyta da, vieno kolegos, tai yra nei pažanga, nei, uh, nei taika. Nėra nei vieno, nei, nei, uh, nei kito. ES visuomet laikėsi aiškios pozicijos, mes visuomet reikalavome, tai kad būtų pradėtos darybos dėl dviejų valstybių sprendimo, pagrysto tarptautinių lygmenių suderintais prioritetais ir laikantis tarptautinės teisės. Dviejų valstybių sprendimas pagrystas tarptautinėmis normomis yra įtvirtintas 2014 m. Liepos mėnesio tarybos išvadose. 67 metais buvo e, pradėta okupacija ir vis dar yra neįspręstas okupuotų teritorijų klausimas. Mūsų europiečių vizija yra štai tokia. Ji yra pagrįsta principais, bet kartu yra ir pragmatiška. Ji atspindi mūsų europiečių įsipareigojimą laikytis e, taisyklėmis pagrystos tarptautinės santvarkos. Bet to mes veikiame. Da, da, regione. Niekas kitas e, nesėmė tiek daug praktiškų priemonių, praktinių priemonių, tam, kad būtų atkurta taika. 2019 metais 600 milijonų eurų buvo skirta ES ir valstybių narių palestiniečiams padėti. 600 milijonai. Tai yra beveik pusantro milijono kasdien. Bet kokiagi situacija yra šiandien? Aš susitikinęs, kad dar galima būtų ieškoti sprendimo, jei abi pusės atgaivintų prasmingas darybas. Ir tarptautinės bendruomenės parama šiuo klausimu būtų nepaprastai svarbi. Todėl konkrečių pasiūlymų tokių kaip JAV artimųjų rytų planas, pateikimas galėtų būti naudingas tam, kad galima būtų paskatinti tolesnės diskusijas apie galimą pažangą, galimą sprendimą. Ir tai taip pat būtų galimybė pradėti politinį procesą, kuris buvo įstrigęs per nelik ilgai. Tačiau, kaip aš jau pasakiau, prieš dvi savaitės pateikti pasiūlymai netitinka sutartų tarptautinių parametrų. Ir sunku įsivaizduoti, kaip ši iniciatyva galėtų įtikinti abi konflikto šalis vėl susėsti prie dėrybų stalo. 25 iš 27 valstybių narių užsienio reikalų tarybos posėdėje pritarė mano įsakytai vizijai. Dvi buvo prieš. Taigi aš negaliu Jums pristatyti bendros tarybos pozicijos e, dėl šio plano, bet pristatau Jums savo vyriausiojo galiotinio poziciją. Praeitą savaitę aš lankiausi Vašingtone ir tenai bendravau su e, užsienio politikos, išorės e, politikos vadovais ir kitais vyriausybės aukšto lygio atstovais. Aš išdėšiau mūsų partneriams JAV mūsų poziciją. Turime iš tikrųjų pagalvoti, ar šis planas padės mums siekti pažangos ar ne. Turime įsiaiškinti, ar galima pradėti darybas dėl tų pateiktų pasiūlymų. Ar tai yra tik tai darybų pradžia, pasiūlymas pradėti darybas, ar tai yra jau galutinis pasiūlymas. Europiečių pozicija yra aiški. Mes esame pasiruošę bendradarbiauti su tarptautinė bendruomenė tam, kad galima būtų atgaivinti taikos procesą laikantis tarptautinės teisės, kuri užtikrina lygias teisės abiems, abiejų šalių lygias teisės. Dėkoju Jums, ponė pirmininkė, ir nekantriai lauksiu šios svarbios diskusijos. Dėkoju komisarė Borel Fontelės. Dabar pusantros minutės kalbės kolegė Asima Kopulų. Dėkoju, pirmininkė. Pone Borelį, jūs pasakėte, kad Junktinės Amerikos valstijų, Junktinio Amerikos valstijų planas nukrypsta nuo tarptautinių susitarimų parametrų. Taip pat pasakėte gana aštriai, kad jeigu šis planas bus įgyvendintas, jis tikrai susilauks reakcijos. Mūsų draugai Izraelija pasakė, kad tokia grėsminga kalba gali reikšti tai, kad ES vaidmuo taikos procese bus minimalizuotas, bus labai mažas. Taip pat buvo Junktinių Amerikos valstybių prezidento planas pavadintas konspiraciniu. Aš nemanau, kad prasminga tikėtis, kad kuri nors iš šalių tikrai entuziastingai sutiks su tokiu pasiūlymu. Bet Aš norėčiau stiklinę matyti geriau pusiau pilną negu pusiau tuščią. Galbūt šis planas vis dėlto galėtų būti pagrindas pradėti kažkokias dėrybas. Ir visi turi suvokti, kad reikės daryti skausmingų nuolaidų ir vienai, ir kitai pusiai. Pone Borelė, reikia Europai imtis aktyvesnio sąžiningo tarpininko vaidmens šiame taikos procese ir paskatinti abi šalis šio plano laikytis kaip išeities taško pradėti prasmingas ir į rezultatą vedančias dėrybas. Ačiū. Dėkoju, ponė Asimakopulų. Toliau kalbės parlamentarė Piri. Vieną minutę. Dėkoju pirmininkė, kolegos, gerbiamasis vyriausias įgaliotinį. Mes nežinom, kas, ką reiškia tas prezidento Trumpo planas iki galo. Jis yra iš vienos pusės neteisėtas, iš kitos pusės jis yra provati, provokacinis, bet tai tikrai nėra a, e, taikos pareiškimas ir geras diskusijų pagrindas. 2014 metais mes, nutra, buvo nutrauktas taikos procesas, bet jis turi būti tęsiamas. Tačiau ne šito plano pagrindu. Šis planas nesiremia tarptautinė teisė, jis tiesiog legalizuos nelegales gyvenvietės ir parengs kelią Jordano slėnio ir vakarų kranto teritorijų užėmimui. Turime aiškiai pasakyti, kad tokie veiksmai labai ženkliai paveiks mūsų santykius su Izraeliu, jeigu taip įvyktų. Be to, tai reikš palestiniečių dar didesnės kančias, jų žemė bus užimta, iš jų bus e, vandens, atimti vandens šaltiniai ir jų teritorija suskaldyta. Tai yra ciniškas dviejų lyderių planas siekiant e, gerų rezultatų rinkimuose. Tai yra spjūvis palestiniečiams į veidą, spjūvis į veidą tiems, kurie nori sąžiningų dėrybų ir sąžiningo susitarimo. Todėl, pirm, e, komisarė, norėčiau Jums palinkėti e, sėkmės remiant e, prasmingą dėrybų planą ir siekiant susitarimo tarp palestiniečių ir Izraelio ir mes visuomet jūs remsime tokioje veikloje. Dėkoju, ponė Pyri, toliau ponė Votmans, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas vyriausias įgaliotinį, gerbiami kolegos. Pastarąsias savaitės vėl išgirdome daugiau apie Trumpą, dabar pateiktas planas, kuriame didysis kasnis tenka izraeliečiam, o trupinukai palestiniečiams. Ir visa tai pavadinama dviejų valstybių sprendimo įgyvendinimu. Be jokios abejonės tai tik tai pakenkė Izraelio ir palestiniečių santykiams. Manau, kad ES čia turi imtis iniciatyvinio vaidmens Junktinės Amerikos valstijos pastaruoju metu labai aiškiai užima Izraelio rėmėjo poziciją. Taigi jūs ir mes turime išlaikyti Europos poziciją, mes turime pasinaudoti tuo, kad mumis tikime, tikimama, kad mes esame tas e, sąžiningas tarpininkas, tas nešališkas tarpininkas, kuris nori objektyviai sutaikyti abi šalis ir atvesti jas prie dėrybų, prie tiesioginių dėrybų stalo. Taip pat aiškiai turime pasakyti, kad mūsų raudonoji linija Europoje taip pat turi būti išlaikyta. Tai yra tarptautinės teisės nuostatos, kurių reikia laikytis. Reikia sušaukti tarptautinę aukščiausio lygio konferenciją, kuriai turėtumėte jūs vadovauti, ponė Borelė, ir mes remtume tokios konferencijos idėją. Dėkoju, ponė Voltmans, toliau ponė Bonfrisko, pusantros minutės, prašau. Mikro. Eko. Grazie, prezidentė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gerbiamasis vicepirmininkė ir vyriausiasis įgaliotinė kolegos. Šiandien kalbame apie labai jautrų klausimą. Mes, ES, privalome įsiaiškinti, e, kokia yra mūsų pozicija. Pirmiausia, dėl to, kad Belgija, Estija ir Vokietija kaip Junktinių tautų saugumo taryboje puola da, Prancūzija. Ir taip pat da, mes vykdome išorės politiką ir ji turėtų būti nauja ir perspektyvi, kuri būtų 21 amžiaus politiką, kurie apimtų ir saugumą, ir migraciją, ir energetiką, ir klimato kaitą, ir 5G technologiją, ir, ir investiciją, ES investiciją visose tose šalise. Lisabonos sutartis įgalina mus siekti saugumo ir taikos visame pasaulyje. Ir todėl, galvodama apie artimuosius rytus, aš paraginčiau jūs atžvelgti į tris dalykus. Pirmiausia, da, Izraeliui yra iškilusi egzista, egzistencinė grėsmė. Šiandien labiau nei kada nors anksčiau tai yra nepriimtina. Izraelis yra daugiausia e, e, e, žydų valstybė. Ir mes, europiečiai, mūsų pati giliausia šakni, šaknis yra taip pat hebrajiška. Ir atėjo laikas Europai labai aiškiai pasakyti, kokią pusę jį remia. Dėkojame, kolegibu. Bonfrisko, dabar ponas Butikofer, vieną minutę. Pirmininkė kolegos, Izraelio-Palestinos konflikto aukos uh, uh, kentėjo dėl to, kad nėra taikos plano taikos planas e, turi būti siemas su skausmingomis nuodomis, bet iš abiejų pusių. Tai turi numatyti, planas turi numatyti saugumą Izraeliui, bet taip pat e, gyvybingą, suverenę Palestinos valstybę. Ir palestiniečiai turėtų šalia izraeliečių gyventi. Būtent ne tam, bet ne tam siūlo uh, E, Trumpas. Tai nėra nauja pradžia, tai yra aklygatvis. Tas e, vadinamas taikos planas visiškai nesusijęs su taika, jis neįveiks, bet prates konfliktą. Nėra tai joks planas, e, neišeities taškas diskusijoms. Tai yra diktatoriškas sprendimas. Kalbama apie taikos planą, bet tarsi skatinama aneksacija. Dviejų valstybių sprendimas uh, E, yra ne tas pats, kas viena valstybė plus vienas kantonas. Dėkojame ponui Biutikov ir toliau ponas Veimers. Dėkuoju, ponė pirmininkė, vyriausiasis įsigaliotinė, ponė Borelė. Jūs paraginote abi šalis pradėti iš naujo dialogą ir susilaikyti nuo bet kokių vienašališkų veiksmų, kurie galėtų padidinti įtampą. Čia kal, pateiktas pasiūlymas dėl taikos plano. Kodėl jį pritarė, jam pritarė Izraelis ir visiškai atmeta Palestina. Ir palestiniečiai net nenorit e, atsisėsti prie dėrybų stalo. Didžioji dauguma palestiniečių pasirinka smurtą. Praeitą mėnesį de palestiniečių de e, nevyriausybinės organizacijos atsisakė de, a, a, E, užtikrinti, kad mūsų teikiama humanitarinė pagalba nebūtų teikiama teroristams. 70 procentų europiečių reikalauja, kad mes ką nors darytume. Turime pasirodyti, kad Europos Sąjunga yra nusiteikusi rimtai. Įtampos mažinimas, taikos e, e, siekis. Tai yra svarbus dalykai ir todėl tai laikas mums pasakyti labai aiškiai, ne, ne, ne, negalime finansuoti palestiniečių teroristų. Dėkojame kolegai. Ponas Pinedė. Noriu pasakyti, kad Trumpo Netanjahu tandemas e, yra tarsi cinizmo įsikūnymas ir dabar tas sustarimas vis amžiaus sustarimu. E, bet nei palestiniečiai nepritarė e, tam, nei nebuvo su jais konsultuojamasi ta parodija nėra te, teisėta, nes ji pažeidžia tautinės teisės ir daugybę jungtinių tautų rezoliucijų. Taigi nei, šis sustarimas nėra sustarimas, nėra įsteistas ir negalima vadinti jo didžiojo amžiaus sustarimu, veikiau jau amžiaus didžiaja afera kurios tikslas yra užgniaušti palestiniečius ir du nusikalteliai tarsi veikia mm, iš savo valstybių. Ir ponas e, Borelis neseniai e, pasisakė, norėčiau aš pasidžiaugti dėl jo pasisakymo, pasveikinti jį, nes jis teisingai išsakė mintis, bet mes dabar turime pereiti prie e, veiksmų. Reikia kalbėti apie viską ir reikia, kad tokiais momentais kaip šis ES nutrauktų susitarimą su Izraeliu. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją. Bigmandl. Dabar žodis suteikiamas ponui Mandl vieną minutę. Dėkoju pirmininkė, dėkoju gerbamas komisarė, gerbiami kolegos. Na, kiekviena gale gali pateikti kažkokius pasiūlymus ir jeigu tas pasiūlymas yra susijęs su dviejų valstybių išeitėmi, tai tą pasiūlymą reikia svarstyti. Kol kas ES nėra pateikusi jokių konkrečių pasiūlymų dėl šių šalių santykių, todėl tenka susidurti su JAV pasiūlymu ir svarstyti jį. ES sako, kad jai šis pasiūlymas netinka, tačiau pati nesiūlo nieko, dar kol kas nėra nieko pasiūliusi praeitįje. Taigi būkime konstruktyvūs. Jeigu kažkas e, reaguoja prievartą į dviejų valstybių sprendimą, tai tai nėra teisinga reakcija. Prievartos mums nereikia, bet mums reikia konstruktyviai svarstyti pateiktą pasiūlymą ir susijungti su tomis galiomis pasaulyje, kurios yra provakarietiškos. Ačiū, ponė Mandl. Toliau ponas Mikser, vieną minutę. <coughs> Pirmininkė. Sunku šitą planą vertinti kaip patikimą, kadangi nėra jame jokių teisingų taikos išlaikymo parametrų, jis nesilaiko tarptautinės teisės ir naudingas tik vienai konflikto šaliai tas planas. Junktinės Amerikos valstijos pateikė Izraeliui naudingą planą ir tas planas iš tikrųjų niekiek neprisidės prie ir taip neegzistuojančio taikos proceso. At... Okupuotos teritorijos e, bus užimtos galutinai ir tai niekaip neužtikrins taikos ir galų gale pati dviejų valstybių idėja bus palaidota. Šitas planas nesilaiko tarptautinės teisės ir turime išsakyti savo aiškę poziciją, kad tik dviejų valstybių sprendimas e, yra toks sprendimas, kuris leistų gyventi ir palestiniečiams, ir izraeliečiams, išlaikyti savo valstybę ir tai valstybei nebūtų, nekiltų nuolatinė grėsmė. Mes matome, kad Junktinės Amerikos valstijos nebesilaiko to ankstesnio e, tarptautinė teisė įtvirtinto plano. Ačiū. Toliau kolega Geta. Ponas Trumpas suklydo pateikdamas šį nevataikos e, planą. Tai ką, ponė pirmininkė, turėtų būti pagrista norų su, užtikrinti, kad būtų susitarta ateityje Izraelas, Izraelis ir Palestina e, negalės pasiekti taikos, jei nebus susitaikymo. O to nėra siūloma. Todėl mes jūsų nesilaikysime. Mes da, e, ir toliau sakysime savo bičiuliams Izraelyje ir Palestin, Palestinoje, kad Izraelė, Jeruzalė ir toliau turi būti pa, pa, ir vieniem ir kitiem priklausanti sostinė, kad joje taip turi būti užtikrintas saugumas. Kaip galima būtų do, uh, uh, susilaikyti nuo utopiško požiūrio ir užtikrinti e, teisingumą visiems. Uh, uh, Dėkuoju, ponė Pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad e, šiandienos diskusija yra labai svarbi, e, nes praeitas, praeitomis savaitėmis daug buvo rašoma apie JAV artimų rytų taikos planą ir aš manau, kad ES pirmiausia turėtų suprasti, kaip veikia tarptautinė teisė. Ir pagal tarptautinę teisę ir tarptautinės teisės privalo rakytis ir Izraelis, ir Palestina. Ir panašu, kad Palestina nesupranta, kas yra tarptautinė teisė, pagal kurią draudžiama remti teroristų organizacijas, kurios puola Izraelį. ir negalima naudoti vaikų tam, kad jie da, uh, vykdytų sprogimus prieš Izraelį. Taigi, tokiu požiūriu vertinant, Palestina pažydinėja tarptautinę teisę, tą reikia pripažinti. Antras dalykas. JAV kritikuojama įvairių veikėjų dėl to, kad pateikite planą, tačiau niekas nesiūlo jokio kito plano, jokio kito pasiūlymo, kai, kuris padėtų pasiekti taikos ir mūsų rytuose nėra. Frau Kollegin Ocken. Toliau, ponia Auken. Eh, Dėkoju, ponia Borelė, jums už labai aiškius žodžius apie tai, kad Izraelis yra okupavęs Palestinos teritorijas. Mes privalome tai pasakyti. Ir okupacija tęsiasi ir jungtinių tautų rezoliucijos ir toliau pažeidinėjamos. Taip pat norėčiau pasakyti, kad aneksavimas negali likti nenubaustas, mes turime reaguoti į tai. Jungtinių tautų saugumo taryba prieimusi rezoliuciją 334, kurioje smerkiamas Izraelius e, gyvenviečių kūrimas ir raginama sustabdyti tas gyvenvie, tą gyvenviečių plėtimą. Ir manau, kad mes turime tai pasmerkti. Izraelis sužlugdė milijonų žmonių gyvenimus, taip pat reikia reikalauti ir kompensacijos iš e, Izraelio pusės. Ir noriu dar kartą padėkoti Jums už Jūsų pastangas šioje srityje. Dėkoju, ponė Aukin. Deja, neleisiu užduoti klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą, o toliau kalbės ponas Hoisin vieną minutę. Dank u wel, voorzitter. We kunnen natuurlijk van alles vinden van het vreemde. Dėkoju, pirmininkė. Mes galim galvoti, ką tik norim apie šitą taikos planą, galime jį kritikuoti, bet manau, kad geriau to nereikėtų daryti, nes taikos procesui tai niekaip nepasitarnaus. Šio plano pridėtinė vertė yra jau vien ta, kad jis apskritai yra, kad jis yra pateiktas, padėtas ant stalo ir tai yra šansas, tai yra galimybė. Žinoma, mes turime pasakyti palestiniečių nepriklausomybės, e, autonomijos, e, autonominiai vyriausybei, kad ji neremtų teroristų, kad kalbėtų su Izraeliu. Turime raginti juos tą daryti. Aš nenoriu sutikti su tuo, ką pasakė vyriausiasis įgaliotinis Jūs savo vasario ketvirtos dienos pareiškimu tik tai kritikavote Izraelį ir Junktinės Amerikos valstijas. Žinoma, palestiniečiai nenori dėrėtis e, tokiamis sąlygomis, tačiau manau, kad jūsų pareiškimas buvo netinkamu laiku ir netinkamas. Jūs pasisakėte visos ES vardu, tačiau jūs ne, pats žinote, kad tarybos nuomonė yra nevieninga ir jūs negalite kalbėti tarybos vardu, neturėdamas vieningo mandato. Dėkoju, ponė Rojusin, sako. Pirmininkas toliau e, ponas Kizil Jurek. Mr. President. Pone pirmininkė. Tai vadinamasis šimtmečio planas, bet jis pažeidžia tarptautinę teisę, legalizuoja Izraelio nelegalias gyven, gyvenvietės ir kenkia palestiniečiams. Jis nubrėžė 67 metų karo ribas ir jas įtvirtina. Ir aš labai gailestauju, kad man reikia pasakyti, kad e, Trumpo planas pažydžia palestiniečių teisės, jis sukuria naują regiono tvarką, kuri e, visiškai neigia tarptautinę teisę. Tai yra toks susitarimas, kuris kenkia visam regionui ir jis yra niekiek nepriimtinas, jis yra niekiek nemažiau pavojingas negu bet koks kolonializmas. E su kuriuo sudurdavome tik tai 20-ojo amžiaus pradžioje. Mes turime ir toliau kritikuoti šitą planą, turime remti dviejų valstybių sprendimą ir turime pasipriešinti tolesniems Izraelio gyvenviečių plėtimams, turime remti palestiniečius, norinčius grįžti, palestiniečių pabėgėlius norinčius grįžti į savo namus. Dėkojame ponui Kiseliurek. Toliau kalbės ponė Incir. Viena minutė. Dėkoju, pirmininkė. Aš nesutinku įvardinti Trumpo plano kaip taikos plano. Tai yra tik toks pasiūlymas, kuris garantuos Trumpui laimėjimą rinkimuose spalio mėnesį, o Netanjahui atitinkamai padės laimėti rinkimus Izraelyje. Šitas planas prieštarauja tarptautiniai teisėjai, juo įteisinamas rytų ir Jeruzalės aneksavimas ir dviejų valstybių sprendimas e, yra visiškai nerealistinis pagal šį planą. Junktinės Amerikos valstijos nesilaiko tarptautinės teisės teikdamo šį planą ir mes turime nustoti vien tik tai tuščiais žodžiais kovoti su tuo, bet turime imtis ir veiksmų tam, kad uh, ir Izraelio, ir Palestinos tautos galėtų turėti savo valstybės ir jaustis saugios. ES valstybės turi pripažinti Palestinos teritoriją 967 metų teritoriją, su 967 metų sienomis. Mes turime daryti viską ir komisija turi daryti viską, kad būtų laikomusi tarptautinės teisės. Dėkojame poniai Insi ir toliau kalbės ponas Fest. Dėkoju pirmininkė. Aš kai jau į pradinę mokyklą, tai rytų Vokietijoje, e, rytų Vokietijoje buvo sovietinė valdžia, o Silezijoje buvo Lenkų valdžia ir buvo, didys, buvo meluojama, kad kad kada nors tos teritorijos bus gražintos. Ir tik Vilibrantas tą melą įvardijo aiškiai. Tai toks melas yra e, kalbamas, e, apie tokį, toks, toks pat melas yra sakomas ir apie vakarų e, krantą ir Jordano žemės, Jordano slėnio teritorijas. Tai yra didysis ES ir Amerikos valstybių melas. Prezidento Trumpo planas jis tikrai nėra idealus, tačiau jis gali bent šiek tiek išjudinti visą situaciją iš mirties taško. Tie mm, metų metai jau prabėgo nuo konflikto pradžios, konfliktas yra išaldytas ir jeigu mes norime ir toliau išlaikyti tą išaldytą konfliktą, tai tada nedarykime nieko, bet šitas planas yra bent jau pirminis atspirties taškas. Ačiū kolegui Fes, toliau ponas Aturi. Trumpo administracijos planas yra pavojingas žingsnis atgal, neigiant tarptautinės teisės. Tai nėra sustarimas, bet e, fetakompli Izraelio politikos įtvirtinimas. Ir jūs, ponė Bareli, turite tai aiškiai pasmerkti, nes padėtis labai rimta. Valstybės narės nesutarė e, dėl jungtinių tautų rezoliucijų įgyvendinimo. Ir mes turime reikalauti Izraelio, kad jis nutrauktų e, destrukciją ir nebe. Uh, nebe padėti Izraeliui uh, vykdyti savo destrukcinės politikos. Mes turėtume nutraukti pagalbą Izraeliui ir turėtume reikalauti, kad būtų atitinkama politika vykdoma ati, okupuotų teritorijų atžvilgių. Reikėtų sušaukti e, tarptautinę taikos konferenciją artimiesiems rytams. Dabar kolegė Fajon. Dėkoju, ponios ir ponai taip vadinamas Trumpo taikos planas artimiesiams rytams yra tarsi um, uh, kirtis per veidą, kuris prieštarauja tarptautiniai teisei. Ir um, šis susitarimas ar planas neužįtvirtins taikos. Jis tik tai tvirtins aparteido režimą, kurį jau Izraelis palestiniečių atžvilgių vykdo. Palestiniečiai neužsitikrins suverenios valstybės. Trumpas aiškiai nesupranta, kad taikos tokiu būdu neužtikrins artimuosiuose rytuose ir jos nebus, kol nebus įspręstas Izraelio-Palestinos konfliktas. Aš noriu paremti jūsų pastangas, siekiant įtvirtinti tarptautinę teisę ir pasisakant prieš vakarų kranto aneksavimą. Mes turėtume iškart uždrausti importą visų produktų išaugintų nausėdijose ir reikia, kad Izraelis taip pat pristėtų prie taikos proceso. Dėkui, ponia Pajon ponė Hutesari. Dėkui pirmininkė. 1967 metų sienos Izraelio ne, turi nieko bendro jau su realybė, nes aplinkybės per pasaulius 50 metų regione visiškai pasikeitė. Amerikiečiai pažadėjo investuoti 50 milijardų e, dolerių į Palestinos valstybę, jeigu uh, Trumpo Izraelio-Palestinos taikos planas bus įgyvendintas. Izraelis taip pat įsipareigos ne uh, kurti nausėdijų ateinačius ketverius metus. Tuo pačiu metu uh, sutartis uh, užtikrins Izraelio valstybės saugumą. ES turėtų paremti šį planą. Tai galėtų būti pas, turėtų būti paskutinė galimybė užtikrinti tai, kaip po daugelio, e, daugelio dešimtmečių trunkantį smurtą. Atėjo laikas e, išspręsti šį seną konfliktą, labai sudėtingą. Ir ES neturėtų prieštarauti e, šiam planui. Matome, kad taip daroma dėl to, kad ES nekenčia Trumpo. Dėkoju, ponė Urtasari. Dabar vieną minutę kalbės kolega Urtasun. Dėkui, pirmininkė. Trumpo planas pažeidžia tarptautinį konsenso dėl Palestinos-Izraelio konflikto vienašališkai siūlomtis veiksmų, aneksuoti teritorijas, nesižvelgiant tarptautinę teisę ir įtvirtinti nuolatinę okupaciją ir konfliktą. Tai nėra taikos planas, bet diktatas, kaip sakė vienas iš kolegų anksčiau. Ir norėčiau padėkoti vyriausiam įgaliotiniui už tvirtą poziciją šiuo klausimu ir reikia telkti tarpnės jėgas šiam konfliktui spręsime, mes norime tvaraus sprendimo dviejų valstybių, e, tarptautinės teisės principų įtvirtinimo ir e, valstybės narės e, turi pradėti rimtai E, galvoti apie Palestinos e, pripažinimą tokiu būdu bus galima užtikrinti dviejų valstybių sprendimą. Ir dar baigdamas noriu pasakyti vyriausiam įgaliotiniui 67 e, metų sienų politika, kurios laikosi Europos Sąjunga, turi būti ir toliau įgyvendama. Tai labai svarbu. Toliau Brando Benifei, prašom. Aš kaip ir kiti kolegos, da, aš manau, kad reikia da, atmesti šį planą, nes tiesiog tai yra da, rinkimų propaganda, nes bandoma da, atkreipti dėmesį, nutraukti piliečių dėmesį nuo korupcinių skandalų. Uh, Be to, Trumpas bando parodyti, kad jis yra pasaulinio masto veikėjas. Tai yra nepriimtinas planas, nes visiškai neatsižvelgiama į palestiniečių pagėdavimus. Ne, ne, nekalbam apie vakarų krantą, apie da, kitus klausimus. E, visos su tais klausimais susijusios nuostatos pažeidinėja tarptautinė teisė. Ir aš manau, kad vyriausiasis įgaliotinės lab, labai gerai pasielgė, labai aiškiai pasakęs, pakartojus, kad mes laikomės dviejų valstybių sprendimo, laikantis 67 metų sienų. Ir da, Europos Sąjunga negali nusileisti dabar. Mes da, negalime tylėti, kai yra neigiama istorija ir pažeidžiama tarptautinė teisė. Dėkuoju, toliau ponė Picula. Dėkuoju. Dėkuoju. Taikos planas negali būti įgyvendintas, jeigu jo neremia dvi abi pusės. Ir šito plano silpnoji pusė būtent ir yra vienašališkumas. Junktinio Amerikos valstybių politika yra susijusi su vienašališkumu. Jie nuolat atmeta daugia šalių susitarimus, tą rodo ir Paryžiaus susitarimo ignoravimas ir daugybė kitų pavyzdžių. Tai, kas čia pateikiama kaip didelė pažanga, yra iš anksto susitarti dalykai. Labai nerima kelia vakarų e, Jordano slėnio užėmimas ir jo įteisinimas šioje sutartyje, šioje, šiame pasiūlyme, šiame plane. E, Reikia daryti viską, kad tokios vienašalės priemonės nebūtų taikomos, kad e, valstybės arba dviejų konfliktuojančių šalių atstovai tartusi prie dėrybų stalo. Ir tos susitarimas, kuris bus priimtas, turi remtis tarptautinę teisę. Dėkoju. Sako pirmininkas, dabar pradėsim spontaniškų pasisakymų procedūrą. Pirmasis kalba ponas Zver, tačiau be mikrofono. Dėkoju pirmininkė. Aš pritariu Trumpo vidurio rytų taikos planui. Mano galva, jis yra subalansuotas. Palestiniečiams tenka taika, jiems tenka ir šalis, tam, tam tikra prasme valstybė, ir Izraeliui tenka taika ir tam tikros teritorijos. Tie, kurie neremia šio plano, tikriausiai nori, kad tokia status quo, kokia yra dabar, išliktų. To patyt matyt nori ir patys palestiniečiai. O jūs, ponia Borelė, neseniai buvote Irane. Ar jūs kalbėjote su Irano e, vyriausybė apie šį planą ir ar kalbėjote ten apie žmogaus teisų pažeidimus jų šalyje? Be to, trečias klausimas, kodėl jūs apskritai ten vykote? Juk tai tik padeda tam režimui įsitvirtinti, o mes visi žinome, kad ten yra trypiamos žmogaus teisės. Dėkoju, ponės Dvir, sako pirmininkas. Visiems negalėsiu suteikti e, žodžių, nes yra daug daugiau norinčių pasisakyti. Dabar ponas Rūsdėlėsa, prašau. Dėkui, pirmininkė. Labai ačiū vyriausiam įgaliotiniui Žiūzė Borei. Aš e, pritariu jūsų pareiškimui, manau, jis svarbus tiek galvojant apie procedūras E, siekiant išbristi iš mm, e, aklavėtės e, taryboje dėl vieno ar kitų valstybių. Taip pat aš nebekartosiu to, ką jūs sakėte ir ką sakė dauguma kalbėtojų apie mm, to sustarimo keliamas problemas, bet noriu paminėti, kad kai kurie kolegos kalbėjo apie europinę alternatyvą ar e, tam pasiūlymui, kurį pateikė prezidentas Trumpas, o galbūt reikėtų naujos taikos e, konferencijos artimiesiems rytams, kaip kad buvo 91 metais e, surinkta konferencija Madride. Bet bet kokiu atveju dabar atėjo laikas pradėti dirbti, kad būtų sukurtos tokios sąlygos, kurias būtų galima įgyvendinti. Dėkuoju, ponė Ruiz Devėsa. Toliau kalbės pana Štefanuca. domnule înalt reprezentant uh, borrell în ultimele decenii de negocieri pentru pace în regiune. gerbiamasis vyriausiasis įgaliotini pone boreli uh, jau kelis dešimtmečius siekiama taikos ir tarptautinė bendruomenė nuolat kalba apie tai kad taikos planas turi būti pagrystas tarptautinė teisė. Mums tinka bet kokie pasiūlymai dėl taikos, tol kol yra laikomasi tarptautinės teisės, tol kol yra atsižvelgiama į būtinybę turėti dvi valstybės. E, kad dvi tautos galėtų sugyventi taikiai ir ramiai. Ir dėja, šis pasiūlymas netitinka mano minėtų kriterijų. Ir negalime leisti, kad ir to, toliau žmonės kentėtų. Kaip sakė ponas Vatman, mums reikia tarptautinės taikos konferencijos kuri būtų įtrauki ir joje galėtų būti atspindėti visų nuomonė. Tai būtų mūsų konkretus indėlis į taikos pastangas įtvirtinti taiką. Dėkojame panu Štefanuto, toliau panas Kempe. Bardzo dziękuję pani. Pone Kempe, dėkoju pirmininkė, ponios ir ponai. Klausiausi šios diskusijos. Vieni pasisako už prezidento Trumpo planą, kiti pasisako prieš jį, tačiau konkrečių dalykų niekas nepasako, daugiau dramatizuojama. E, bet jeigu jūs esate buvę tame krašte, žinote, kiek ten iš tikrųjų yra problemų. Auga nauja karta, kurią jau iškart galime pavadinti prarastąją kartą, nes ji rengiasi kovai ji yra išauklėta kovos dvasia, ji neieško kompromiso dvasios, neieško dėrybų. Mes norime pasiūlyti dėrėtis ir su Junktinėmis Amerikos valstijomis, o gal jūs galėtumėte pasakyti, su kuo jūs buvote susitikę Junktinės Amerikos valstijose, ką jūs, apie, ką jūs ten kalbėjote. Planas, kurio reikia, turi turėti konkrečias detalės, reikia kažkokiu tai pasiūlymų, reikia kažkokių konstrukcijų. Uh, Galbūt tai galėtų padėti galų gale įsivyrauti taikai tame regione. Noriu paprašyti jūsų, pirmininkas nutraukė kolegiją, toliau kalbės e, parlamentarė Modik. Dėkoju pirmininkė. Jungtinės tautos nekarta yra konstatavę, kad nausėdijos užimtose teritorijose yra nelegalios pagal tarptautinę teisę. Todėl ir visas planas, kurį pateikė Junktinės Amerikos valstijos, tarptautinės teisės požiūrių yra neteisėtas. Jis negarantuoja palestiniečiams suverenios valstybės. Kad ir koks planas būtų pateiktas, jis būtinai turi turėti tokį elementą, kuris garantuos palestiniečiams savarankišką valstybę ir galimybę egzistuoti saugiai. Jeigu palestiniečiams bus paliktos tik tai atskiros dykumų teritorijos, tai žinoma, kad ta valstybė negalės egzistuoti. Ir jau dabar aišku, kad šitas pasiūlymas yra pats blogiausias pasiūlymas, kokį tik tai galima buvo pateikti šioje srityje. Tai yra pasiūlymas, kuris nenu, nenuves abiejų šalių prie dėrybų stalo, o tik toks dėrybų kelias įmanomas siekiant dviejų valstybių taikiai egzistuojančių viena greta kitos e, įkūrimo. Ačiū. Šitas planas pateiktas Junktinių Amerikos valstijų tiesiog įtvirtina status quo. Jis numato, kad rytų Jeruzalė bus perduota Izraeliui, o neteisėtos nausėdijos bus įteisintos. Vyriausybės, tarp jų ir Graikijos vyriausybė, stengiasi išlaikyti objektyvų požiūrį į e, tą konfliktą, stengiasi uh, išlaikyti objektyvius santykius ir neteikti pirmenybės ne vienai šaliai. Jeigu ponia Simakopulo atstov, mano, kad, kad atstovauja Graikijos vyriausybė ir jeigu jos išsakyta pozicija yra Graikijos vyriausybės pozicija, tai tai yra labai pavojinga pozicija. Dauguma uh, valstybių yra pripažinusios Palestinos e, suverenumą ir jos teisės. Ir aš manau, kad dviejų valstybių sprendimas turi būti ir toliau mūsų e, perspektyvoje. Ačiū, sako pirmininkas, tuo baigėme spontaniškų pasisakymų procedūrą, o toliau ir e, diskusijos pabaigoje suteikiu žodį ponui komisarui Borel Fontelės. Prašau. Labai ačiū, gerimas pirmininkė. Labai ačiū, gerimas pirmininkė. Labai ačiū Jums visiems. Mes e, žinome, kad šis klausimas yra labai prieštaringas. Taip yra taryboje, taip yra parlamente. Tačiau norėtume priminti, aš noriu Jums priminti, kad aš neišreiškiau savo asmeninės nuomonės. Mano prievolė uh, yra veikti kaip tarybos aukščiausio vyriausiojo įgaliotinio. Aš turiu atstovauti tam, kas mano nuomonė yra tarybos nuomonė. Pone Zver, aš nesakiau, aš tikrai nesakiau, kad tai yra Europos Sąjungos pozicija. Aš konkrečiai pasakiau ir jūs turėjote mane įsiklausyti į tai, ką sakiau, kad Ir tai yra užfiksuoti, kad nėra vieningumo. Aš negaliu pristatyti tarybos sutartos pozicijos. Tai yra vyriausiojo įgaliotinio pareiškimas, kuris atstovauja kam? 25 valstybėms narėms. E, šiaip padaryčiau pareiškimą, kuris e, pristatytų visų valstybių narių poziciją, bet aš pasakiau, kad tai nėra ES pareiškimas, tai vyriausiojo įgaliotinio pareiškimas, nes nėra vieningos pozicijos dėl Irano. Kodėl aš kalbėjau aiškiai, todėl kad e, turiu vienbalsiai tarybos narių suteiktus įgaliojimus e, man kalbėti su visais e, regiono veikėjais artimuosiuose rytuose ir plačiau vykti ten ir ieškoti galimybių mums ES prisidėti prie didesnio stabilumo ir taikos regione. Aš turiu tam įgaliojimus man suteiktus vykti ir valdyti su visais, visais, būtent visais. Su Saudo Arabijos užsienio reikalų ministru sutikau, buvau Jordanijoje, Emiratuose, Teherane, vyksiu į Iraką tam, kad galėčiau išsiaiškinti, ką mes kaip europiečiai galėtume e, padaryti, kad prisidėtume uh, jeigu galėsime prie staiko, taikos ir stabilumo regione. Pone Zver, aš šiek tiek suklydau. Ne jūs kalbėjote apie pareiškimą ES vardu. Man atrodo, kad uh, e, Pizembergen kolega apie tai kalbėjo. Aš atsiprašau, suklydau. Turėjau atsakyti uh, Vizeberdžian, ponui Vizeberdžian, e, dėl Irano. Mes turime kalbėti su jais apie tai, kas jiems aktualu, kas mums aktualu, bet taip pat turime siekti išsiaiškinti, kaip mes galime apsaugoti brandolinį sutarimą ir prisidėti prie regiono stabilumo. Mes nekalbėjome labai daug apie Izraelio palestino klausimą, nes Iranas puikiai žino, kad nelabai ką gali pasakyti dėl šios problemos. Man atrodo, kad ponia Kempa klausė, su kuo mes kalbėjome JAV. Su e, Pompeo valstybės sekretoriumi, kitais lyderiais, taip pat e, saugumo patarėjų, ponu O'Brienu, ponu Kušneriu, kuris yra plano autorius, taip pat su ponė Nancy Pelosi. Ir e, trys mano pirmie paminėti asmenys labai rėmė šį planą ir ponė Nancy Pelosi, kaip žinia, yra demokratė ir e, išreiškia labai kritišką nuomonę e, dėl šio plano. Aš kaip sakiau, aš neišreiškiau savo nuomonės, ji neturėtų niekam ir rūpėti. Aš e, išreiškiau tarybos daugumos nuomonę, e, kuri atsispindi pareiškime. Šiame pareiškime, šiuo pareiškimu mes siunčiame signalą, ir sakom, kad pirmiausia visi turi susilaikyti nuo bet kokių vienašališkų veiksmų, kurie prieštarauja tarptautiniai teisiai ir ku, kurie gali prisidėti prie įtampos didinimo. Mes prašome e, ne e, skelbti Jordano slėnio aneksavimo. Ir jeigu tai bus, bus padaryta, tai tikrai tai nebus taikiai padaryta. Gal kam nors tai ir nerūpima mums labai uh, e, rūpinės, mes negalime leisti, kad viena po kitos kiltų vis naujos uh, smurto bangos. E, reikia, kad palestiniečiai, sakytų, kad palestina nebūtų smurto, kad uh, žmonės neitų į gatves protestuoti. Ir Galbūt e, pasiūlymai gali padėti išbristi į aklavietę, sukurti tam tikrą dinamiką, leisti pagalvoti, ką mes galime padaryti. Nes problema yra labai senas, labai neigiamą poveikį kūrinti, skausminga. Aš to neneigiu. Aš nesakau, kad tai jau yra galutinis taškas mes galime darytis. Ir aš e, noriu pasakyti, kad aš sieksiu bet kokiu atveju gyvendinti savo pasiūlymą, bet gal tai nėra didelė paskata. Galite sakyti, jūs netinkate su manimi, bet aš vis tiek įgyvensiu sprendimą. Ar galvojate, kad čia darybos? taip gali vykti. Dėl to mes ir atsisakome tam tikrų dalykų ir kartojame. E, tuos dalykus mes kvietėme į užsienio reikalų tarybą atvykti poną Pompėją ir e, pakalbėti su visais nariais Aš žinau, kad e, vieni labiau palaiko tą poziciją, kiti yra labai toli nuo jos. Ir neturime vienodos, vieningos pozicijos dėl to, nes nuomonės yra labai išsiskyrusios, bet mes turime kalbėti apie tai. Ir turime siekti galbūt ne vienbalsiškumo, bet daugumos, kokiai bebūtų. būtų bet aš nemanau, kad dauguma valstybių narių mano, kad šis pasiūlymas yra geras išeities taškas, bet mes dirbsime kaip galime, kalbėsime su visais tam, kad išeitume iš šio mirties taško ir paskatinume dėrybus. Kai kurie labai optimistiškai nusiteikė žmonės sakė, kodėl mes nebandome padaryti to, ką Madride e, padarėme prieš daug metų. Madrido procesas, e, Oslo e, susitarimai mes negalime paprasčiausiai atsisakyti, nesakyti, tai nėra gerai, mes iš tikrųjų turime ieškoti geros išeities. Ir tai kitą pirmadienį bus aptariama uh, užsienio reikalų taryboje. Dėkoju. Dėkojame komisarui Borelį Fontelis. Baigėme diskusiją ir pereiname prie kitos diskusijos. Tai yra vyriausio įgaliotinio išorės politikai pareiškimas dėl dabartinės saugumo padėties Sirijoje. Taip pat noriu pasakyti, kad spontaniški pasisakymai bei pasisakymai pagal mėlynosios kortelės procedūrą gali būti registruojami tiek e, elektroniškai, tiek pakeliant ranką. Paaiškinimų rasite prie salės. Na ir pirmiausia, žodį vėl suteikiu komisarui Borel Fontelės, kad pristatytų komisijos poziciją. Prašau. Pone pirmininkė, gerbėjai Europos parlamento nariai, jau devyneri metai vyksta karas Sirijoje. Tai yra baisiausia humanitarinė ir saugimo katastrofa, kuri šiuo metu da, ypač yra paumėjusi šiaurės, da, Sirijos šiaurės rytuose, bet padėtis nieko geresnė ir kitur. Praeitą savaitę mes išgirdome, e, e, kad ponas Peterson, specialusis jungtinių tautų įgaliotinės saugumo tarybai paaiškino, kokia dabartinė padėtis. Jis pasakė, kad Sirijos pajėgos dabar pradėjo da, masyves atakas, da, ne, visiškai nesižvalgami į piliečių buvimo vietas. Mes pareikalavome, kad būtų laikomasi proporcingumo. Uh, principo. Jungtinių tautų atstovas tą pasakė. Ir matome, kad dėl to, kas šiuo metu vyksta, žūsta šimtai civilių. Ir tai, kad civiliai yra puolami tankiai apgyvendantuose regionuose, tai, kad yra puolamos, puolamos ligoninės, kuriuose gydosi da, E, perkeltieji asmenys. Visi tie dalykai yra rimti tarptautinės humanitarnės teisės pažeidimai. Reikia patraukti atsakomybę tuos, kas yra atsakingas už šios nusikaltimus. 2019 m. vasario mėnesį, tai yra beveik prieš metus, prasidėjo karinės operacijos Idlibo regione. Nuo to laiko daugiau nei vienas milijonas žmonių turėjo palikti savo būstą. Vienas milijonas perkeltųjų asmenų per vienerius metus. Ir kiekvieną dieną vis daugiau sirų bėga nuo karinių veiksmų. Be to mes matome, kad e, Sirijos režimas, da, e, režimo ir Turkijos kariuomenės susidūrimų darosi vis aktyvesni, kaip ir Turkijos ir Rusijos karinių pajėgų susidūrimai. Taip dar labiau pagilina konfliktą. Susitarimas dėl tai ugnies nutraukimo, dėl kurio susitarė Ankara ir Maskva, turi būti įgyvendintas. Štai tokia yra šiandienos situacija. Ir galiu Jums pasakyti, kad praėjus beveik dešimčiai metų, da, kai buvo da, naudojamas smurtas prieš savo piliečius, atėjo laikas pasakyti baigta, ga, gana. Per daug žmonių žuvo ES turi daug interesų ir Sirijoje, ir kaimininėse šalise. Mes negalime leisti, kad nestabilumas migra... didėtų regione ir kad umėtų toliau migracijos krize. Negalime leisti, kad šalia mūsų sienų būtų teroristinių organizacijų. ES privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi e, e, tarptautinės teisės taisyklėmis pagrystos. Uh, tarptautinės santvarkos. Ta aiškiai pasakėme saugumo taryboje prieš kelias dienas ir tokios nuomonės laikysimės ir ateityje. Ir e, Sirijos režimo veiksmai neveda stabilumo link, kaip tik atvirkščiai. E, Jei Sirijos režimas ir toliau vadovausias karinę logiką ir persekios savo žmonės, tuomet jis tikrai nesukurs jokio stabilumo ir saugumo savo šalyje. Situacija blogėja labai greitai, nes matome, kad dabar ir Libijoje taip pat daugėjo karinių susidūrimų. Situaciją reikia keisti kuo skubiau. Gerbėjai Europos parlamento nariai, mes visi suprantame, kad tik tai. Dė plačios apriepties įtraukus sprendimas, laikantis atitinkamų jungtinių tautų rezoliucijų, galima mums bandyti kažką spręsti. Mes ir toliau remsimės pono Petersino, jungtinių tautų specialiojo įgaliotinio pastangas Ženevoje. Taip pat turime galvoti ir apie ugnies nutraukimą visoje šalies teritorijoje. Ir turime taip pat užtikrinti, kad būtų da, uh, pasirūpinta humanitarniais poreikiais ir perkeltųjų asmenų uh, uh, poreikiais. Nemažai Sirijos piliečių pabėgo į kaimininės šalis. Mes remiame paprastų piliečių atsparumą. Pilietinė visuomenė da, turi padėti išsaugoti da, uh, E, tradicinę e, Sirijos visuomenės e, sanklodą. Ir mūsų parama yra investicija į Sirijos ir mūsų ateitį. Mes esame globalios koalicijos kovojančios su Daešu dalis. Ir mes visuomet esame pasiruošę imtis aktyvesnių veiksmų laikydamiesi mūsų nustatytų raudonųjų linijų. Tai yra štai kas. Jokios e, e, e,